Bien, buenas tardes. Comenzamos. Labą dieną. Tuomet pradėkime. Mūsų posėdį labai atsiprašau, kad turėjome pereiti iš vienos salės į kitą. Envi komitetas posėdžiavo ilgiau negu buvo numatyta. Tikiuosi, kad mums taip neatsitiks. Pasistengsiu, kad tai, bus, kad tai būtų labai trumpas posėdis. Tai bus trumpiausias mano pirmininkavimas, kokį tik tai galime įsivaizduoti. Noriu visų reikalų imtis kuo greičiau ir viską kuo greičiau užbaigti. Dabar noriu paklausti, ar turite balsavimo korteles? Jeigu neturite, tai sekretariatas dar keletą turi. Niekas nepamiršo savo kortelių, nuostabu. Tuomet formaliai galime pradėti mūsų posėdį. Šios dienos darbotvarkėje tik vienas klausimas. Tai yra komiteto biuro rinkimai. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai bus išrenkami šiame posėdėje. Yra keletas tikrųjų narių, kuriems šiuo metu atstovauja pakaitiniai nariai Evelyn Gepard. Ja keičia Richardas Korbetas. Olg Istenzen. Jis keičia Klarą Aguilera. EPP. Ponas Milian Mons keičia Miguel Arias Koreti. Tai tiek turime narių, kuriems atstovauja kiti parlamento nariai. Gue man nepateikė jokių pavardžių dėl atstovavimo, nors panašu, kad taip pat yra pavaduojančių narių. Gerai, tada jūs man, manykime, kad jūs man tai pranešėte. Kadangi kvorumas yra susirinkęs, galime iškart išrinkti kandidatus. Noriu paklausti, ar yra kandidatų pirmininko postui užimti. Pone Kūn. Ačiū. Gabriel Mato yra mūsų kandidatas iš EPP. Jis praeitos kadencijos metu puikiai vadovavo komitetui. Jis buvo mūsų frakcijos, aš esu mūsų frakcijos vice koordinatorius šių reikalų ir aš siūlau žvininkistės reikalams reikalų komiteto vicepirmininku Alan Kadek kandidatūrą. Perdón, ¿hay alguna otra propuesta? Ar yra dar kokiu nors pasiūlymu? Daugiau pasiūlymų nėra. Tuomet pirmininku skirsime poną Kadek tomis sąlygomis, kurios yra suformuoluotos taisyklėse, žinoma, su, su sąlyga, kad ponas Kadek sutinka būti kandidatu. Jūs esate šio komiteto narys, esate užpildęs atitinkamą deklaraciją dėl interesų sankirtos. Ir tai, paskutinis klausimas jums, ar jūs sutinkate pirmininkauti? Taip, aš, ponas Kadek sutinka ir aš sutinku, sako pirmininkas. Ir kadangi daugiau kandidatų nėra, tuomet balsuojame, balsuojame patvirtindami šią kandidatūrą pritarimu. Pone Kadek, aš Jums perduodu pirmininkavimą ir linkiu sėkmės pirmininkaujančiam komitetui. Thank you. Ma tu allora. eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier de la confiance que vous m'accordez. Ačiū už pasitikėjimą. Tikiuosi, kad patenkinsiu visų jūsų lūkesčius ir tikrai stengsiuosi visomis jėgomis jūsų nenuvilti. Dar kartą visiems labai dėkoju. Kągi, tuo met reikėtų išrinkti pirmininko pavaduotojus. Pirmasis pavaduotojas – Taigi yra viena kandidatūra - Izabela Liovin. Ar ir ar ji yra tikrai kandidatė, ar visi formalumai išlaikyti? Ačiū. Pirmininkė, e, žaliųjų vardų norėtume pasiūlyti Izabelos Novin kandidatūrą. Est-ce que euh, Isabella accepte? priimate šį skirimą, Izabela. Taip. Ar yra kitų kandidatų užimti vicepirmininko postą? Ne, kitų kandidatų nėra. Tuomet patvirtiname Izabelą Liovin pirmąją vicepirmininkę taip pat pritarimo būdu. prašau ateiti čia į priekį. Thank you. Hi. Congratulations. bon. Is this for me? Yes, no, yes, it's for you. <laughs> Alors, euh, on, nous allons passer maintenant à la deuxième vice-présidente. Kągi, tuomet antrojo vicepirmininko arba pirmininko pavaduotojo rinkimai. Ar yra kandidatų? Taip, EPP siūlo kandidatūrą. Jūs visi pažįstate puikiai šį kolegą. Tai ponas Valensa. Tai yra EPP kandidatas. Da. Ar yra kitų kandidatų, klausė pirmininkas? Ne. Tuomet mes pritarėme Jaroslavo Valensos patvirtinimui. Prašau, eikit į salės priekį ir užimkite savo vietą. Attends, attends. Et là, on va voter par. Alors, s'agissant de. Nous en arrivons à la troisième vice-présidence trečiasis pirmininko pavaduotojas, ar yra kandidatai? Pirmininkė FDD frakcijos vardu norėčiau e, pasiūlyti Marko Fonse kandidatūrą. Gracias, señor presidente. Yra ir daugiau kandidatų. EPP frakcijos vardu siūlome poną Werner Kuhn. Taigi, paprastai steigiamajame posėdėje nevyksta diskusijų. Tačiau vieną minutę galime leisti kam nors pasisakyti. Ačiū pirmininkė, norėčiau mus visus pasveikinti. Labai vertinu tai, kad esu išrinkta pirmąją komiteto pirmininko pavaduotoje. Ketinu e, prisidėti prie pirmininkavimo šiame komitete kaip galima geriau ir tikiuosi, kad pavyks gerai bendradarbiauti su visomis frakcijomis, visomis partijomis ir visais komiteto nariais ateityje. Dėl biuro, manau, būtų labai naudinga vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis, kurios reglamentuoja darbas teigiamuosiuose parlamento komitetuose. 15 taisyklės antroje dalyje yra pasakyta, kad renkant pirmininką, pirmininko pavaduotojus ir kvestorius reikia atsižvelgti ir į tai, kad būtina siekti visų valstybių narių ir politinių pažiūrų atstovavimo. Toli, reikia siekti, kad būtų tolygiai atstovaujama visoms valstybėms narėms ir politinėms kryptims. Taigi reikia siekti sąžiningo, tinkamo visų valstybių narių ir politinių krypčių atstovavimo. Ir aš tikrai nemanau, kad šiame komitete turėtų būti trys pirmininkai iš EPP frakcijos. Taip jau, buvo, nu, taip jau nutiko biudžeto kontrolės komitete kai vienas iš FDD frakcijos narių buvo išstumtas iš ketvirto pirmininko pavaduotojo pareigų ir vietoj to buvo išrinktas mm, EPP atstovas. Demokratijos vardan, jeigu mes tikrai norime paisyti Europos piliečių nuomonių, ypač turėdami galvoje, kad šiame parlamente yra ir ES kritikuojančių partijų, reikia, kad ir tos partijos būtų atstovaujamos. Ir manau, kad tai būtų tinkama reakcija į Europos kritikų nuomonės. Aš manau, kad kiekvieną kandidatą turėtume vertinti kaip asmenį, o ne tiesiog kaip frakcijos atstovą. Taigi aš norėčiau išgirsti ir pono Fronte, ir pono Kun prisistatymus noriu, kad jie pristatytų savo kandidatūras ir norėčiau, kad e, nariai pasisakytų, ar jie mano, kad ponas Afronte galėtų būti kompetentingas eiti šias pareigas. Euh, Ačiū. Ne, diskusijos mes nepradėsime, sako pirmininkas. Demokratijos taisyklių, žinoma, mes laikysimės, tačiau mes balsuosime, nes tokios yra taisyklės. Po to galima balsavimą užginčyti. Tačiau mūsų taisyklės yra tokios, jos yra demokratiškos ir mes einame tiesiai prie balsavimo. Balsuosime elektroniškai. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Frontė kandidatūros, nes jis buvo pasiūlytas pirmojų. Jeigu norite, kad ponas Afrontė taptų vicepirmininku, spauskite žalią mygtuką. Jeigu norite, kad vicepirmininku taptų ponas Kūn, spauskite raudoną mygtuką šio balsavimo metu. Pirmiausia, patikrinkime, ar veikia balsavimo mašina. Taigi visi turi savo balsavimo korteles. Taigi, jeigu norite balsuoti už poną Afronte, balsuokite spausdami žalią mygtuką. Jeigu balsuojate už poną Kūn, spauskite raudoną mygtuką. Pradedame balsavimą. Le vote. Tout le monde a voté? Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Résultat Quoi Alors, 11 voix pour Monsieur Kuhn. Taigi, 11 už poną Kuhn, o 9 už poną Frontį. Absoliučios daugumos nėra, taigi teks balsuoti dar kartą antrasis rinkimų turas. Taigi, dar kartą balsuojame. Prašom. Baigėme balsuoti. Dvylika už poną Kun ir 9 už poną Afrontę. Taigi ponas Kun tampa žuvininkystės komiteto vicepirmininku. Je tiens à préciser que M. Affronté participera évidemment activement aux travaux. Ponas Afrontė, žinoma, dalyvaus komiteto darbe. Mūsų aktyvus jo narys. Jūs kalbate apie demokratiją. Anglijoje demokratija reiškia, kad kandidatai gali pasisakyti, o čia nei vienas kandidatas negalėjo pasisakyti. Tai man nepanašu demokratija, bet čia turbūt yra europinė demokratija, kuri visiškai nėra demokratija. Tokios yra taisyklės. Bet dėl to mes ir norime išstoti iš ES, sako kolega. Nes tokia demokratija uh, nedemokratiška demokratija yra labai būdinga Europos Sąjungai. Toliau pirmininkas tęsia, ar yra kandidatų į ketvirtojo vicepirmininko arba pirmininko pavaduotojo postą. Socialistų frakcija siūlo ponę Renatą Priankovą į šį postą. Ar yra kitų kandidatų, klausė pirmininkas. Taigi siūlau balsuoti už Renatos Briano kandidatūrą pritarimo būdu. Ačiū. Taigi, komiteto biurą išrinkome. Kitas mūsų posėdis numatytas Liepos 22 dieną. Iki to laiko sekretoriatas parengs informacijos ir išsiųs jums ją, tačiau greičiausiai mūsų posėdis prasidės ne 9, o 14 valandą. Nes 21 diena berots yra atostogų diena ir niekas nedirbs. ir 23 dieną taip pat posėdžiausime nuo 9 valandų. Man nerūpi, jeigu jūs netiki demokratiją, tai aš jūs ignoruosiu. Viso geriausio. Aš jūs souhaite une bonne fin de journée, monsieur. Euh... Taip ir jums linkiu geros dienos. Taigi, 22 dieną, 14 valandą, mes pradėsime mūsų kitą posėdį. Bet, bet kuriuo atveju sekretariatas jūs dar kartą informuos elektroniniu paštu apie tai, kada tiksliai šis posėdis prasidės ir pranešiu jums visas reikalingas detalės. Ačiū, visiems linkiu gero vakaro. Susitiksime kitą savaitę.